Pirmininkė Peterle. Ich möchte gern miteinander. Siūlyčiau pradėti mūsų popietės posėdį. Fernando Žentilinį atvyko į susitikimą su mumis solche Namen gab es. Futbolo istorijoje buvo tokia pavardė irgi. Jis yra specialusis įgaliotinis užtikrinti rytų taikos procesą. Tas trečiųjų šalių kurstomas karas yra susijęs su įvairiais konfliktais, kariniais konfliktais. Todėl būtų įdomu sužinoti iš kolegos, kaip regione prasidėjo konfliktai Atrodo, kad apskritai kol kas nėra jokių galimybių pradėti dialogą, kadangi buvo siūlyta, tuo labiau, kad buvo siūlyta, siūlyta atsakyti Oslo formato. Reikėtų pagalvoti, kaip sugrįžti prie taikos, kurie prieptų ir žydų valstybę Izraelį ir taip pat užtikrintų demokratinės gyvybingos Palestino valstybės gyvavimą. Nuo 67 metų prasidėjus tai įvykių eskalacijai reikia galvoti apie taikingą šios problemos sprendimą. Taigi, reikėtų pagalvoti, kaip ketvirtas, ketvirtas galėtų pratesti savo veiklą ir kaip būtų galima inicijuoti naują dialogą, kuriame dalyvautų abiejų pusių atstovai. O tai yra būtina prielaida siekiant pažangos. Taigi linkiu sėkmės jūsų pranešimo metu. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. President. Thanks a lot. It's a great... Ačiū, mano pirmininkė. Dėkoju. Man tikrai didžiulė garbė būti čia ir aš pasistengsiu išnaudoti tas kelias minutės ir papasakoti, kaip aš viską vertinu. Kaip matau, aš jau šešis mėnesius e, dirbu Jeruzalėje ir matau abipusės. Ir taip pat galiu papildyti e, vyriausiai galiotinė, kuri plenarnėje sesijoje pasisakė prieš kelias savaitės. Taip pat mes, aš paminėsiu tą veiklą, kuri yra labai svarbi, kurią mes remiame. Na, manau, tris dalykus paminėsiu labai trumpai. Pirma, kas yra labai svarbu, tai yra matyti, kas vyksta realiai ir kaip sustabdyti tą smurtą, Ir aš papasakosiu Jums, ką mes stengiamės nuveikti, ką stengiasi nuveikti ES su savo partneriais. Po to perėsiu prie to, kaip iš naujo pradėti politinius procesus. Kalbėsiu apie strategiją, kuri būtų skirta gyvendinti priemonės, kurios galėtų vėl atnaujinti pasitikėjimą ir kad tai būtų daroma tinkamu laiku. Ir taip pat kalbėsiu apie tai, kaip nuo ko galėtų prasidėti e, politinės dėrybos. Tai pradėsiu nuo to, ką daro Europos Sąjunga, nes ji yra aktyvus žaidėjas ir jis tengiasi e, veikti, ką galima aktyviau. Aš taip svarbu mums visiems įvertinti savo veiksmus. Europos Sąjunga labai aktyviai bendradarbiauja su JAV ir kitais partneriais keturiese. Jie palaiko vadovų pastangus, pastangas sustabdyti e, smurtą ir pradėti politinius veiksmus. Praėjusiai mėnesį ketvirtas susitiko su e, kolegomis ir New York'e ir vienoje prieš keletą savaičių vyko susitikimas ir tai yra labai svarbu, kad yra bendradarbiaujama. Be to, Europos Sąjunga bando įtraukti regiono žaidėjus į šitą e, žaidimą - Saudo Arabiją, Egiptą, Jordaniją, nes e, jie taip pat turi atlikti labai svarbu vaidmenį, nes jie turi rinktis, kurią pusę palaikyti. Vasarą aš vykau e, į Kairą, į kitus miestus ir buvo pakviesti ketverto nariai susitikti su regiono pagrindiniais žaidėjais rugsėjo mėnesio pabaigoje New York'e. Taigi regioninė politika. Tai taip pat labai yra svarbu. Dabar dėl smurto. Situacija išlėto rimsta Jeruzalėje, bet vis tiek padėtis yra labai rimta, incidentų yra labai daug, ypač vakarų krante. Taigi negalima sakyti, kad padėtis jau yra patenkinama. Jeruzalėje viskas aprimo dėl to, kad tarptautinė bendruomenė įsitraukė, JAV atstovai, ponas Kelis atvyko prieš kelis mėnesius, ragino siekti taikos ir ramybės, palaikyti status quo. Taip pat reik, e, sakė, kad būtina pripažinti ir Jordanijos vaidmenį toje situacijoje. Ir yra tikrai dedamos aktyvios pastangos užtikrinti ramybę e, ir taiką Jeruzalėje, ypač prie šventųjų vietų. Ir JAV tokias pastangas taip pat remia ir palaiko. Ir, o mes labai a, a, intensyviai stebime, kas e, vyksta. Bet, aišku, jeigu norime, kad smurtas baigtųsi, pastangų reikės įdėti kur kas daugiau. Ir tai yra mano svarbiausia mintis. Manau, reikia politinio proceso, bent kokio, kokio nors politinio proceso ten vietoje, jeigu norime, kad smurtas baigtųsi ir apsiramintų ne vien tik Jeruzalėje, bet ir visame vakarų krante bei gazos ruože. Būtent todėl ES kartu su savo partneriais ir su ketvirtu stengiasi dirbti ir ieškoti, ar būtų galima žengti kokius nors realius žingsnius, kurie nuramintų situaciją ir parengtų dirbą realiems naudingiems debatams, kai bus tam tinkamas laikas. Ir e, pasaulio vadovai, e, Izraelio vadovams bando sakyti, kad reikia imtis lyderio vaidmens, aktyvaus vaidmens ir pradėti tuos pokalbius. Ir mes ir New York ir Vienoje raginame e, ieškoti politinių pokyčių, ieškoti priemonių, kurios pakeistų situaciją ir suteiktų daugiau galių palestiniečiams, išlaikant e, saugumą Izraelyje. Tai, manau, yra labai svarbu pripažinti ir mes to ir siekiame tiek ir vakarų krante, ir gazoje. Ir e, galų gale tai bus e, toks dviejų žingsnių sprendimas, kuris dviejų, tai bus, e, nes tai turi būti dviejų valstybių sprendimas. Nes e, galima rasti e, priemonių, rasti žingsnių. Yra tų žingsnių, kuriuos galėtų žengti abi pusės. Ekonominiai žingsniai tai yra instituciniai žingsniai, saugumo srityje tam tikri žingsniai, kurie galėtų atnešti teigiamo poveikio. ES labai ragina to žingsnių žengti, bet jos turėtų žengti abi pusės. Toliau, jeigu visai atvirai, tai iš tiesų yra spraga tarp abiejų pusių nedidelė. A, tai yra didelė spraga. Abu sako, kad taip, mes pasirengę esam žengti tuos žingsnius, bet iš tikrųjų labai skirtingai vertina Izraelis ir Palestina vienas kito galimybės. Ir dabar, man atrodo, yra kaip tik politinės valios išbandymų metas abiejų, abiems pusėms ar jos sugebės žengti tuos žingsnius į priekį, bet, kaip sakiau, tai tikrai nebus lengva, nors dabar yra lemiamas laikas, dabar yra kaip tik laikas pažiūrėti, ar yra reikiama politinė valia. Toliau e, ketverto pasiuntiniai keliaus į regioną, mes visi keturi, aš jau ten dirbu, taip pat rinktinių tautų pasiuntinys ten jau yra, mes labai glaužiai bendradarbiaujame, bet uh, yra dabar planuojama e, daugiau vizitų, e, susitikimų su abiem pusėm e, bus bandoma ieškoti tų realių žingsnių, kuriuos jos turėtų žengti. Tai bus daroma per ateinančią savaitės. Na ir toliau, kaip tą politinį horizontą palikti atvirą, jo neužblokuoti, kaip reikėtų ieškoti būdų, kada ir kur iš naujo pradėti patikimą dėrybų procesą. Ir mes labai tikimės, kad tie realūs veiksmai, pastangos ten vietoje galėtų kaip tik ir būti priemonės pasiekti to. Mes labai tikimės, kad tos priemonės įgyvendamos ten e, sukurs reikiamą pagreitį ir mes taip pat e, kartu su regioniniais partneriais dirbdami iš vien to pasieksime ir manau, kad ES politika e, yra labai aiški ir jūs visi žinote, kaip mes manome, kad e, turėtų būti elgiamasi. Ir aišku, dėrybos neturi būti vykdomos vien dėrybų labui. Jeigu bus deramasi vien tam, kad būtų deramasi, tai tikrai bus tiesiog išvaistytas laikas. Reikia realiai siekti rezultatų, reikia įvertinti žmonių realią situaciją, realias sąlygas ir ieškoti vietų, kur būtų galima e, pradėti e, kurti taiką. Taip trumpai, kaip aš matau situaciją ir e, mielai atsakysiu į klausimus, jeigu jų turėsite. Ir tada galėsiu pakomentuoti konkretesnius dalykus, kurie jums yra įdomus ir aktualūs. Dėkui. O Aliot Marie? Aliot Marie. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ir pasveikinti pona Gentilinį kaip ES specialų pasiuntinį artimų rytų taikos procese. Aš prieš trejus metus daug dirbau šioje srityje ir susitikau su, visais, su, viso, su visomis suinteresuotomis šalimis ir Izraelio vyriausybės atstovais ir Palestinos vyriausybės atstovais. Ir man susidaro įspūdis, kad esminiai sprendimai bus prieinami abiems pusėms, kai bus tiesiogiai kalbama su tais asmenėmis. Ir dėl to tik tuo met jie galbūt galės daryti daugiau nuolaidų. Na ir didžiausia problema yra pasitikėjimo problema, pasitikėjimo įgyventinant priimtus sprendimus ir čia ES turi suvaidinti savo vaidmenį dėrybose ir taip pat siekiant užtikrinti, kaip jūs teisingai sakėte, kad Persijos įlanko šalys gautų atitinkamas garantijas ir atitinkamas garantijas suteiktų. Tik tokiu būdu galėsime užtikrinti šalių koaliciją, siekiant užtikrinti stabilesnę padėtį, padėtį, kurią, e, už, kurią galėtų pasirūpinti jungtinių tautų pajėgos. Na ir dar vienas klausimas, į kurį norėčiau atkreipti jūsų dėmesį ir norėčiau sužinoti, ką jūs apie tai manote. Tai yra tarpininkavimo problema. Akivaizdu, kad jau ketverius ar penkerius metus, prieš ketverius penkerius metus jau buvome visai arti prie sprendimo tarpininkaujant amerikiečiams. Ir problema yra ta, kad Amerikos atstovai įtraukė žiniasklaidą, televiziją. Nušviečiant apie vidinės diskusijas, tai labai buvo audringai sure, sureaguota ir priimta visuomenės ir tai pakenkė dėryboms. Taigi man kyla klausimas, ar yra užtikrinamas reikiamas slaptumas, diplomatinis slaptumas, kalbant būtent ir apie tarpininkus. Ir dar vienas dalykas, kuris mano manimu yra labai svarbus, yra tai, kokį žaidimą vaidina spauda. Izraelio spauda ir taip pat Palestinos spauda, kur dažnai kalbam, kalbama apie tokius nedidelius incidentus arba netgi teigiama, pateikiama klaidinga informacija tam, kad išprovokuota būtų reakcija, priešiška reakcija. Tai yra iš, iš tiesų didžiulis trūkdis, bandant pasiekti pažangos dėrybose. Hauitas, uh, norėčiau pasveikinti pono Džentilinį. Linkime Jums visapusiškos sėkmės. Mes manome, laikome Jūs savo partnerių ir, kaip tikriausiai žinote, plenarinio posėdžio plenariniuose posėdžiuose pastaraisiais, pastaraisiais mėnesiais buvo kelios diskusijos surinktos apie artimų rytų taikos procesą ir ponia Morgerinė dalyvavo tose diskusijose ir aš tikiuosi, kad jūs matėte ir mūsų rezoliucijas, atidžiai su jomis susipažinote, nes tai yra mūsų kolektyvinė išmintis ten pristatyta. Na ir iš tiesų buvo daug sutarimo parlamente rengiantas rezoliucijas. Aš manau, kad tai jums padės ir jūsų darbe, nes mums reikalinga didelė dauguma, kad būtų galiausiai pajudėta į priekį artimų rytų taikos procese. Ir aišku, tai yra naudinga ir Europai. Ir aš labai sveikinu vyriausios įgaliotinės Morgarinį veiksmus, bandant išplėsti kvartetą. Daugelis nusivylę esame kvartetu, manėme, kad tai yra pasiteisinimas neveiksnumui ir panašiai, tačiau arabų partnerių įtraukimas iš tiesų yra labai įdomi idėja ir mes visiškai jai pritarėme. Ir per kitą laikotarpį mes kreipėmės jūs ir prašome išlaikyti ambicijų lygį, nes daug nesėkmių pastaruoju metu buvome, buvo, buvome patyrę ir galime kažkaip nusileisti iki kur kas žemesnių ambicijų, tas būtų labai neteisinga ir aš manau, kad šiuo momentu, kada ponia Morgerinė yra labai ambicinga ir kada išsakoma jai parama, parama jums, tai mes labai jūsų prašome išsaugokite tą aukštą ambicijų lygį, nepaisant visų tų nesėkmių ir kliūčių, su, kurio, su kuriomis susidurėma. Aš suprantu, kad šią savaitę ar kitą savaitę bus pasiektas susitarimas ir kad bus grįžta prie taikos e, dėrybų. Dėl smurto išaugimo deradikalizavimas, aišku, čia yra labai svarbus dalykas regione ir e, galbūt jūs galėtumėte plačiau pakomentuoti tai ir Galbūt šiandien kažką dar norėtumėte papasakoti apie Palestinos sutaikinimo perspektyvas. Mes daug apie tai kalbame su partneriais iš Palestinos, bandome paraginti ypatingai juos siekti Palestino susitaikymo, bet e, panašu, kad yra labai daug tam didelių kliūčių ir mes žinome, kad Fata atstovai vyks į Doha ir Palestinos nacionalinė taryba atitinkamų veiksmų įmasi, tai galbūt jūs galėtumėte daugiau apie tai pakomentuoti ir jeigu reikalinga mūsų parama, mes mielai esame pasirengę ją suteikti. Ačiū. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ačiū pirmininkė, gerbiamas Džendelinį. Ar jūs mane matote? Štai aš čia. Norėčiau grįžti prie jūsų pastebėjimų. Jūs sakėte, kad vyksta transformacijos perėjimo procesai ir kad reikia atgaivinti politinius procesus. Jūs paminėjote gazos ruožą, taip pat kalbėjote apie e, naują vadovybę, turite omenyje Palestinos ar ką nors kitą. Aš jau pasiekiau tokio amžiaus, kai galiu pasakyti, kad nuo visko tiesiog uh, pavargome. Taigi, kaip atrodo ta vadovybė gazos ruožė. Be to, plenarnėje sesijoje buvo kalbėta apie tai, kad dviejų valstybių sprendimas nereiškia dviejų valstybių sukūrimą, bet dviejų tautų sambuvi, taikų sambuvi. Žydų valstybė niekada nebus pripažinta, o Palestinos valstybė bus pripažinta tik tai tų pačių palestiniečių. Taigi, kaip galima įsivaizduoti tą dviejų valstybių uh, sprendimą, kaip tas sprendimas gali būti pagrindžiamas. Dank. Ką Jūs galvojate apie dviejų valstybių sambuvio politiką? Norėčiau pasakyti, kad šiandien yra ta diena, kai mirė Helmut Schmidt. Jisai buvo didis politikas ir mes parlamentas turime jam už daugą padėkoti. Tai Žiskardas Tenas ir jisai tiesiog pristatė parlamento idėją. Taip pat kartu su Žiskar, jisai, Žiskardas Tenu, taip pat euro idėją pirmasis pristatė NATO kontekste. O dabar Sakurava kalbėsim. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas džentilinį gazos ruožas ir Palestina, Izraelis yra tiesiog patekę į didžiulę krizę. 72 Palestinos gyventojai buvo nužudyti, 230 sužeista ir tūkst, daugiau negu tūkstantis yra kalėjimuose. Labai svarbu sustabdyti e, okupaciją ir turėti omenyje, kad šita situacija patvirtina, kokia tragedija laik, e, atsitinka, kai ES tiesiog padaro klaidų savo o, užsienio politikoje. Taigi ES turėtų o, pripažinti savo klaidas. Be to, Izraelis nekarta yra pasakęs, kad jisai net nori jokio sprendimo, ypač dviejų valstybių sprendimo. Netanjahu rinkimų metu pasakė kažką panašaus. Taigi, kai kalbame apie Palestinos teritorijas, mes turime prisiminti, kad šitos teritorijos yra perdodamos naujų gyvenviečių valdytojams ir taip pažymos tarptautinės žmogaus teisės ir o mes niekaip negalime apsispręsti dėl Izraelio prekių draudimo, prekių įvežimo draudimo į Europos e, Sąjungą. Tarp dviejų šalių buvo susitarta dėl e, sienų, o jeigu tas susitarimas būtų pažeistas, tai būtų apskritai pažeista šio susitarimo esmė. 79 e, straipsnio e, įdėgymas sutarties, kuri buvo pasirašyta, reikia laikytis, kitaip asociacijos sutartį reikėtų sustabdyti. Žmit. Schmidt. Uh, Atsiprašau, pirmininkė, šiek tiek išsilaškęs buvau. Pone Žentilinį, sveikinu Jūs atvykus į mūsų komitetą. Mes iš tiesų Jūs vertiname kaip vieną svarbiausių dalyvių šiuose diskusijose, bet tikrai svarbu, nelengva nuspręsti, nuo ko pradėti diskutuoti su Jumis. Aš pražiopsojau dalį jūsų pranešimo, bet mane informavo apie tai, kas buvo pasakyta. Iš tiesų, vyksta labai daug dalykų šiuo metu ir labai sunku dabar žiūrėti, kas yra svarbiausia. Man atrodo, kad ir Palestinos valdžia, ir Izraelis e, praranda kontrolę vis labiau. Žmonės gatvėje vis mažiau pasitikė savo valdžia, taip pat naujo kurių reakcijos yra visiškai nevaldomos. Ne ir 93 metais buvo 200 tūkstančių naujokurių Palestinos žemėje, dabar 700 tūkstančių ir tie skaičiai nuolat auga. Prieš keletą mėnesių e, pasimatė taip pat, ko, kokiais mastais yra naujos statybos vykdomos. Taigi, man atrodo, kad tas dviejų valstybių sprendimas bus labai sudėtingas. O toliau pono Hovito pastaba dėl Palestino sutaikinimo. Kokias diskusijas esate jau e, surengė e, Palestinos sutaikinimo tikslais, nes atrodo, kad dar ir valdžios nuomonė tenai yra ne visai tokia, kokia turėtų būti. Be to, Palestino, Palestinos arabų e, bendruomenė kaip vertina, ar jūs su jais esate susitikę ar ne. Man atrodo, kad nesate su jais susitikę ir kodėl, nes jie yra juk vieni svarbiausių diskusijų dalyvių taip pat. Ir galiausiai juk turbūt ta teritorija yra nelegaliai okupuota ir tas pats kaip Rusija nelegaliai už, užgrobė Krymą. Mes tuo metu pritaikėme sankcijas, buvo sustabdyta priekyba ir panašiai, o dabar čia, Palestinoje, yra kelis metus trunkanti nelegaliai okupacija ir e, kodėl uh, nėra pritaikoma jokių gairių, kaip bendradarbiauti, kaip, kaip vykdyti komercinę veiklą su tomis įmonėmis, kurios yra įsikūrusios toje negalėjo okupuotoje teritorijoje. Mes turbūt tų gairių labai greitai ne, nesulauksime, bet jos yra būtinos. Dėkui. Aš turiu panas Kastaldo. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju ir ponui Džentilinį už tai, kad šiandien atvyko. Ir tikrai labai svarbu apsikeisiu nuomonėmis. Aš turiu keletą klausimų. Visų pirma, ką manote apie galimybę iš naujo pradėti dėrybų procesą nepasikeitus valdžiai? Yra ženklų, kurie leidžia manyti, kad abu dabartiniai, abiejų pusių dabartiniai vadovai yra linkę E, imtis e, radikalių priemonių, o ne taikiai dėrėtis. Antra, dėl e, Golfo įlankos valstybių. Jūs sakote, kad buvo teigiamų poslinkių čia pastebėta. Kaip Jūs manote, ar, ką manote apie Izraelio ir Saudo Arabijos alijansą, jų bendradarbiavimą Na ir kalbant bendriau, Irano turime nepamiršti. Tai yra labai irgi svarbus veikėjas įvairiamis prasmėmis, skaitant ir brandolinės energetikos klausimus. Ir Izraelio ambasadorius JAV taip pat išreiškia tam tikrų minčių, kur, iš kurių galime spręsti, uh, kas ten vyksta. Ir negalima visai stabdyti tolesnių diskusijų, nes rodo labai svarbus bendradarbiavimas su Izraeliu. O kalbant apie ES vaidmenį, tai bus mano paskutinis klausimas. Ką Jūs manote apie galimą taikos palaikymo misiją, kurią ES galėtų pasiūsti į okupuotas teritorijas, į vakarų krantą, taip pat ir rytų Jeruzalę. Tai būtų taikos palaikymo e, misija, kuri stengtųsi sumažinti smurtą. Kaip Jūs manote apie tokią mintį? Toliau Svaifer. Thank you. My name is Nico Schreifer from the... Ačiū, esu ponas Niko Schreifer iš Olandijos senato. Perėsiu prie Olandų kalbos dabar. Norėčiau pakalbėti apie taikos proceso užtikrinimą artimuosiuose rytuose. Džendelinį kalbėjo apie tai, kad situacija regione nestabili, todėl reikia imtis ryštingų veiksmų. Aš norėčiau paklausti štai ko. Ypatingas atstovas e, atstovauja nuomoniai, kad dviejų valstybių sprendimas yra pats tinkamiausias. Ar ne? bet Izraelio ir Palestino vienos valstybės idėja taip pat egzistuoja. Yra jai įgyvendinti įvairių praktinių ir kitokių problemų, todėl šita idėja nelabai įgyvendinama. O aš remdamasi savo patirtimi vis dėlto norėčiau pasakyti, kad mes turėtume šitą konfliktą įvertinti ir tęs teisiškai galvodami apie teisinį sprendimą. Pirmiausia, reikėtų konstatuoti, kad Izraelis turi teisę gyvuoti, bet to e, Palestinos e, gyventojai turi teisę patys apsispręsti. Trečia, taip pat okupuotos teritorijos e, faktas ir taip pat tų smurto proporcingumas. Taigi visi tie aspektai atsispindi patariamojama nuomonėje, kuri buvo parengta. Todėl aš norėčiau paklausti ypatingojo įgaliotinio, ar jis taip pat mato būtinybę atsižvelgti į šitas teisinės aplinkybės. Europos Sąjunga turėtų būti tam tikra norminė, teisinė gale kadangi kitos iniciatyvos buvo sustabdytos, jos nebeveikia, dabar kyla klausimas, ar nereikėtų aktyvesnės ES pozicijos, galbūt ES turėtų imtis daugiau atsakomybės pati, kaip tarpininkė, kaip e, taikos proceso skatintoja. Taigi, kokia nuomonė jūsų šiais klausimais? Europinė iniciatyva gerai paruošta, aptarta e, plataus masto konferencijoje galėtų padėti suformuluoti pagrindinius parametrus, kuriais būtų remiamasi e, e, atsižvelgiant į teisinės aplinkybės. Tai būtų, žinoma, papildomas uždavinys jums, vyriausias įgaliotinė. Dėkuoju. Van Ordenas. Van Ordenas. Ačiū, pirmininkė. Mes žinom ir vėlgi ponas Netanjahas e, savo apsilankimo Vašingtonė metu irgi pasakė, kad jis pasisako už dviejų valstybių sprendimą. Jis, ta, jis taip pat aiškiai pasakė, kad taip, turi būti dvi valstybės. Izraelis ir taip pat demilitarizuota Palestinos valstybė, kuri pripažįsta žydų valstybę. Turint omenyje, kad Europos Sąjunga yra didžiausias finansinis Palestinos valdžios rėmėjas. Ar jūs manote, kad naudojamės pakankamai svertais, kad galėtumėme palestiniečius grįžti prie dėrybų stalo? nes izraeliečiai, panas Netanjahu ypatingai teigia, kad jie yra pasirengę ir nori iš naujo pradėti dėrybas be jokių sąlygų, besąlygiškai. Taigi, jie panašu yra pasirengę tą padaryti, o tie, kurie nenori dėrėtis, yra palestiniečiai, taigi ką mes darome dėl to. No, no. Ačiū. Di, didžiarčiau. Hadži Gergių. Ačiū, pirmininkė. Nežinau, ar daug kas šioje salėje, įskaitant poną Gentilinį, mano, kad iš tikrųjų Izraelis yra suinteresuotas rasti Palestinos problemos sprendimą. Jeigu jums susidaro toks įspūdis, tai tada manau, kad tiesiog esate atitrūkę nuo realybės. Tai yra visiškai iliuzija. Nes vienintelis, vienintelė galimybė rasti sprendimą yra taikyti sankcijas prieš, prieš Izraelį. Iranas dėrėjosi su tarptautinė bendruomenė dėl to, kad buvo sankcijos pritaikytos. Tai kaip jūs tikitės, kad Izraelis rimtai kalbėsi su tarptautinė bendruomenė ir sieks Palestinos problemos sprendimo, jeigu mes nesurasime būdų, kaip daryti spaudimą Izraeliui eiti tą kryptimį? Taigi aš norėčiau tiesiog pasakyti, kad jeigu mes realiai norime surasti problemos sprendimą, tai turime rimtai tuo užsimti. Izraelis turi branduolinio ginklo, niekas to nemini. Tai tie, kurie pirmieji turi branduolinio ginklo, panašu yra pranašesni. Ta norėčiau pasakyti ir norėčiau paprašyti komisijos atstovo, kad jis pasakytų, ar yra iš vis kalbama apie tai, kad sankcijos turėtų būti taikomos Izraeliui. Ačiū. Ačiū. Ponas Karė. Ponas Karver. Ačiū, ponė pirminkė. Ponė Džentilinė, aš irgi sunerimęs esu dėl smurto ir dėl to, kas vyksta Izraelio uh, gatvėse. Tai turi pasmerkti visi, kurie realiai siekia ir pritarė taikai. Kvarteto pareiškimas rugsėjo mėnesį pripažįsta, kad Izraelis sumažino pribojimus ir kad realios pažangos būtų įmanoma pasiekti ir kad palestiniečiai privalo mm, užbaigti savo nenaudingą retoriką. Tačiau padarumas reikalauja, kad ta retorika, retorika atsispindėtų ir Izraelio teisė gyvuoti. Matome, kad Hamasas yra susijęs su atitinkamais žmonėmis ir yra ignoruojami tie dalykai, lyg tai nebūtų aktualu. Atrodo, kad niekas tuo neužsima. Taip pat Palestinos ambasadoriaus komunikatas Indijoje, jisai sakė, kad Izraelio užsienio grupuotės reiškia, kad mm, visi palestiniečiai teigia, kad Izraelis turi teisę egzistuoti, tačiau realybė tai paneigia ir tai yra visiškai ne tas pats, kas e, galimybė egzistuoti. Ir mes matome, kad reikalavome labai daug ko iš Izraelio, kitų tarpų nesame dar pasiekę, kad universaliai būtų pripažinta teisė gyvuoti šiai valstybei. Taigi mes turime sąžininkai pripažinti, kad e, neišspręsime jokių būdų šios e, situacijos, jeigu nesuteiksime tos teisės universalios šiai šaliai. Ponas Ponsačiau, mes irgi sutarėme, kad dviejų valstybių sprendimas yra esminis elementas taikos dėrybų procese ir tas įmanoma tik, jeigu bus gyvybinga Palestinos valstybė. Aš sveikinu kvarteto pastangas ir siekti pagrindinio tikslo regione. Mano klausimas štai koks. Kokie konkretūs kiti žingsniai, kurių galima imtis pagal kvarteto koordinavimą? ir kaip kvartetas galėtų tiesiogiai įsitraukti su Izraelio ir Palestinos partneriais ateinančiomis savaitėmis. Mes žinome, kad Palestina ir Izraelis laikosi skirtingo požiūrio, kalbant apie tarptautinę paramą krizės sprendi, išsprendimui ir tai kokia bus ES pozicija Izraelio atžvilgiu. Ar Izraelis, pasitelkus jūsų patirtį, manote, kad jis elgsis pakankamai atsakingai? Taip pat ES atvirumas, kalbant apie kvarteto regla, e, taisyklių primetimą ir arabų šalių įtraukimą į kvartetą. Ar tai leistų sušvelninti vieną pusę laikytis griežtos pozicijos Izraelio atžvilgių? Buvo tam tikrų tai žadančių užuomenų. Bet kažin ar tai duos kokiu tai rezultatu šiuo momentu. Ačiū, ponas Kan. Ačiū, pirmininkė. Pone Džentilinė, aš irgi norėčiau Jūs pasveikinti atvykus čia ir pasi, štai, kad pasidalinote su mumis savo mintimis. Tai yra sudėtingas klausimas, tai yra ginčio susijęs su ilga istorija ir kas kart, kai apie tai yra kalbama, išsakomi skirtingi argumentai iš skirtingų pusių. Tačiau dabar, jeigu žengtumėme atgal ir pažvelgtumėme per laiko perspektyvą, pamatytumėme, keletą labai iškių dalykų. Pirmiausia, nuostolius daugiausia patiria Palestinos pusė. Aišku, šiokių tokių nuostolių yra ir Izraelio pusėje. Bet jeigu pažvelgtumėme per istorijos perspektyvą, būtent tą ir pamatytumėme. Kitas dalykas. Ta žemės plotas, apie kurį kalbame. Kai pradėjo, prasidėjo visas ginčas, Būtent Izraelis 35 procentus turėjo to žemės, 65 procentus turėjo palestiniečiai. O šiandien, jeigu pažvelgtumėme į realybę, pamatytumėme, kad viskas priešingai apsivertė. Būtent Izraelis dabar 65 procentus, daug, daugiau nei 65 procentus turi žemės, o palestiniečiai turi apie 35 procentus teritorijos. Taigi, tų neteisėtų gyvenviečių naujo kurių problema reiškia, kad tų dviejų valstybių sprendimas miršta mums prieš akis. Taigi, esminis klausimas štai koks. Ką mes galėtumėme padaryti, kad pirmiausia būtų užkirstas kelias e, nelegaliam, nelegaliam naujakuriam, nes tai absoliučiai žudo tą dviejų valstybių sprendimą. Ir kitas dalykas, ką mes galėtumėme padaryti, kad įkvėptumėme viltį palestiniečiams – Nes jeigu pažvelgtumėme į tai, kiek jie kenčia, jie yra tie, kuriems krito blogos kortos. Matome visą tą dabar da, pabėgėlių problemą ir kai aš lankiausi pabėgėlių stovykloje, susitikau su palestiniečių šeima stovykloje. Trijų kartų šeima. Ir skausmingiausia buvo tai, kad trys kartos gyveno vienoje palapinėje Buvo vienas naujagimis, kuris gimė stovykloje, palestinietis, jo motina Halif stovykloje, kitoje stovykloje gimė, o, o trečios kartos asmuo dar kitoje stovykloje Palestinoje gimė, kai buvo perkelta. Taigi iš tiesų turime įkvėpti viltį palestiniečiams, kad jie galėtų toliau palaikyti tą dialogą, kurio mes siekiame, siekiant išspręsti konfliktą. Na ir dar vienas klausimas. Kada galiausiai gausime ES gairės dėl e, nau, e, naujose gyvenvietėse pagamintų produktų ženklinimo? Ačiū. Papadakis. Papadakis. Gerbiamas ponė Džentilinį. jūs laikotės ES pozicijos. Ir tiesiog siekite neįvardinti Palestinos teritorijos okupacijos. Tai yra svarbiausias dalykas. Jūs tiesiog kitaip įvardėte problemą ir tiesiog laikotės ankstesnės taktikos. Jūs tiesiog supainiojate auką ir nusikaltelį. Jūs kaltinate tuos, kurie kovoja prieš barbarišką elgesį, statant e, nausėdijas, e, e, tuos, kurie įkalina gyventojus ir tiesiog jūs skatinante tęsti gerus santykius su Izraeliu ir e, siūlote pagalbą. Tiesiog tai e, reiškia, kad Izraelis gali toliau renkti išpolius prieš Palestiną. Taigi, kaip jūs vertinate okupaciją? Ir kodėl jūs painiojate nusikaltelį su auka? Juk reikia ieškoti tvarios Palestinos valstybės įkūrimo galimybės. Dėkuoju. O dabar žodis jums apibendrinti atsakyti klausimus. Dėkuoju. Visada naudinga atvykti pas jūs ir išklausyti jūsų nuomonių. Aš pabandysiu atsakyti į jūsų komentarus, į jūsų išsakytas mitis. Ir tai padarysiu kiek galima trumpiau. Alio Mari pateikė pirmąjį klausimą, dabar jo salėje nėra, ji išsakė nuomonę, kurią aš pritariu. Ji kalbėjo apie visiems priimtiną sprendimą. Iš tikrųjų, jeigu žvelgtume į šitą regioną, tai pastebėtume, kad yra daugybė neišspręstų klausimų, iššūkių, ypač šiame e, regione Palestinos ir Izraelio taikos procese matosi sprendimas ir tai galėtų būti dviejų valstybių e, egzistavimo sprendimas, todėl mes žinome, kur link turime eiti ir mes turime matyti tai, kas yra įmanoma šiuo metu. Hauvit iškėlė taip pat labai svarbų klausimą. Jis kalbėjo apie regione pagamintų prekių ženklinimą. Tai yra labai svarbus uh, klausimas, kadangi jisai susijęs su ES teisės aktų įgyvendinimu. Tai nieko naujo, tai yra dalykas, kuris egzistuoja. Jis taip pat kalbėjo apie palestiniečių susitaikymo procesą. Šis klausimas taip pat man labai rūpi, tačiau ES politika turi tam tikras ribas. Mes negalime, aš negaliu kalbėti su Hamas atstovais, Tačiau, žinoma, susitaikymo klausimas visada yra keliamas, kai aš susiduriu su palestiniečiais, kai e, kalbu su administracijos vadovais, tačiau reikia jiems nuveikti daug daugiau. Tiesiog užtikrinti, dar kartą užtikrinti e, e, to sieki visame gazos ruože. Belderis klausė, ar šie politiniai lyderiai nerodo tam tikro nuovargio ženklų. Visi lyderiai turi imtis lyderio vaidmens, dėl to nekyla abejonių. Tačiau ES turi labai aišku sprendimo įvaizdį Mes kalbame apie. Where we, where we are. 67 eh, metų sienas. Sakurafa taip pat iškėlė labai svarbų klausimą, kad reikalingas politinis procesas įvertinantis visą smurtą, kurį patyrė šitas regionas. Dabar mes tiesiog norime išsiaiškinti tą politinę valią, ar jinai egzistuoja. Aš taip pat situaciją matau kaip ir jūs, tačiau norėdami būti naudingi, mes turime spausti lyderius imtis lyderio vaidmens ir imtis ryštingų žingsnių. Kai mes kalbame apie konkrečius žingsnius vietoje, mes savo ataskatoje sakome, kad e, e, pasirašius susitarimą galbūt būtų galima labiau pasistumėti į priekį, užtikrinant taiką. Smith taip pat kalbėjo apie susitaikymo procesus. Iš tikrųjų, aš jau minėjau, kad tai yra labai svarbus aspektas. Ir tai kartuoju visą laiką. Taip pat jisai kalbėjo apie prekių iš šio regionų nu, ženklinimą. Tai yra sprendimas, kuris yra rengiamas, tiesiog reikėtų pagalvoti apie tokio sprendimo įgyvendinimo pasiekmes. Reikėtų pagalvoti, kaip mums žengti į priekį tada pradėti būtent nuo to momento kaip atskaitos taško ir aš tikiuosi, kad šitas procesas pajudės iš vietos. Kastaldo kalbėjo apie dabartinių lyderių vaidmenį. Aš manau, kad labai svarbu dirbti su tais, kurie šiuo metu yra lyderiai ir tiesiog e, išgauti tai, ką mes galime šiuo metu laimėti. O persų įlankos valstybių e, vaidmuo yra didžiulis. Tarp šių valstybių kai kurios yra labai svarbios gazo ruožui, pavyzdžiui, Egiptas, Saudo Arabija taipogi kadangi šios valstybės pateikė šitą e, taikos iniciatyvą. Todėl labai svarbu pasiremti Arabų lygos valstybių iniciatyvą. Aš tikiuosi, kad aš aiškiai pasakiau, ką ES veikia, pasakiau, kad mes darome spaudimą politiniams lyderiams ir Aš manau, kad ES kartu su, e. su kvartetu pasieks pažangos. E. Again, I think, uh... Šryver iškėlė klausimą, į kurį aš iš dalies atsakiau. Ar dviejų valstybių sprendimas yra pats geriausias? Aš manyčiau, kad tai yra vienintelis šiuo metu įmanomas. Tai, ką, kas vyksta šiuo metu tame regione, tas smurtas, rodo, kad mes turime siekti dviejų valstybių sprendimo. Ir ES pasisako labai aiškiai būtent už tokį sprendimą. Aš paaiškinau, kodėl jis yra vienintelis tikėtinas šiuo metu. Orden. Van Orden. Kalbėjo apie Netanjahu pasisakymą ir klausė, ar mes išnaudojame visus turimus svertus įtakos galimybės. Mes abiejų šalių prašome, kad jos abi įgyvenintų dviejų šalių sprendimą praktikoje. Taigi mes dirbame šią kryptimį, mūsų balsas yra girdimas, mūsų vaidmuo yra aiškus ir mes turime e, galimybę politiškai e, skatinti dviejų valstybių sprendimo įgyveninimą. Ar Izraelis apskritai yra suinteresuotas tokiu dviejų valstybių sprendimu? Tiesiog mums labai svarbu skatinti politinius vadovus būtent pasirinkti šitą sprendimą. Kabar klausė ar Izraelis turi teisę egzistuoti. Aš grįžtų prie Arabų lygos iniciatyvos ir norėčiau pasakyti, kad šioje iniciatyvoje yra labai daug pasako apie regionų valstybių nuotaikas. Pasiūlymas yra pristatytas, o mes turėtume siekti, kad procesas prasidėtų. Poš klausė apie konkrečius žingsnius. Galbūt reikėtų, žinoma, išvardinti tuos pagrindinius žingsnius, jie yra aiškiai suformuluoti raštu. O dabar mes norime, kad Palestinos administracija gautų įgaliojimus atskirais žingsniais E, galėtų imtis iniciatyvos. Ji reikalinga iš abiejų pusių, tačiau jeigu šitas procesas pajudėtų iš mirties taško, tai tuomet galėtų įgauti platesnį mastą ir arabų. Kolega priminė istoriją. Aš esu linkęs išsiaiškinti, ką aš galiu padaryti dabar vietoje. Aš manau, kad istoriniai faktai šiuo metu nelabai padės. Reikia žvelgti į tai, kas vyksta dabar. Jūs e, paminėjote nuostatą, kuri yra rengima. Papadakis. Iš tikrųjų, ES pozicija labai aiški, ji numato dviejų valstybių o, variantą 67 metų teritorijoje arba sienomis ir daugiau aš neturiu ką pridurti. Grazie, grazie. Ačiū. Ačiū už jūsų informaciją, už pasisakymus. Ar turėsime galimybių grįžti prie šito klausimo? Dėkuoju visiems. O dabar perima prie kito darbo atvarkės klausimo. uh, the passing uh, away of a major statesman, Helmut Schmidt, someone who has been, as you yourself said, absolutely. Kadangi mirė labai garsus veikėjas Helmutas Šmitas, kuris labai daug prisidėjo prie ES projekto, tai norėčiau paklausti, gal galėtumėme tylos minute pagerbti jo atminimą, kanclerio Šmito atminimą, kuris buvo labai svarbus. Aš esu už Graikijos parlamento, nežinau, uh, kokio čia jūs laikotės protokolo, bet aš pagalvojau, kad būtų tikrai labai svarbu pagerbti tokio svarbaus veikėjo atminimą. The session to, uh, to the proxy wars in the EU neighborhood. Uh, like to say, Dabar kalbėsime apie kitą klausimą, tai yra iš išorės kurstomi karai. Pakvietėme kalbėtojus. Tai aš gal pasi, pasinaudosiu kolegos iš Graikijos patarimu ir paprašyčiau tuomet visų tylos minutę pagerbti savo mintimis ir maldomis Helmuto Šmito atminimą. Wir kommen jetzt zu dem nächsten Tagesordnungspunkt. Kitas darbotvarkės klausimas. Iš išorės kurstomi karai ES kaiminystėje. Mes jau kalbėjome panašią temą su Balkanų regiono valstybių atstovais, dabar pasikeisime nuomonėmis su mokslininkais ir, žinoma, aptarsime padėti artimuosiuose rytuose. Aš savo nuostatas išsakiau šiandien ryte, jų nekartosiu. Norėčiau palikti daugiau laiko norintiems diskutuoti. O dabar matau, kad dar ne visi pranešėjai atvykę. Kur kolega Volškuk So I think we can start. Who is first is first. Gerai, kas pirmas atėjo tam pirmam ir suteiksime žodį Kami Pekerstein. Yra tarptautinių studijų centro atstovas artimų rytų ekspertas, jam suteikiu žodį. Dešimčiai minučių, gal ir mažiau. Suteikiu žodį jums. Ačiū už pakvietimą. Sorry. <clears throat> The first topic is the proxy war itself. Taigi pirmoji mūsų tema yra iš išorės subjektų kurstomi karai apskritai. Tokie karai yra nieko naujo, jie yra seni kaip ir patys karai. Uh, Galime prisiminti, kai prancūzai kariavo su britais per amerikiečius, taigi iš išorės. Aš niekada taip negalvojau, šis įdomus pastebėjimas. Ir kodėl tokie yra daromi karai apskritai? Visų pirma, tai yra neigiamumas viena iš, e, vienas iš e, pliusų. Yra tokiu būdu galima išvengti eskalavimo konfliktų, galima prisiminti šaltąjį karą, tai buvo panašus karas, irgi be tiesioginės konfrontacijos jisai vyko. Be to, tuo metu buvo labai daug įvairiausių iš išorės kurstančių tą visą konfliktą ir 40 metų, po 45 metų toks karas vyko. Antrasis pliusas tokių iš išorės kurstomų karų tai yra kaštų kontrolė, nes uh, yra naudojamas vietiniais e, labai nedidelėmis, nedidelių, nedideliais kaštais, yra veikiama toje teritorijoje, yra naudojamos tos teritorijos e, turimi ištekliai ir tokiu būdu kaštai paties karo yra gerokai mažesni. Trečias tokio karo pliusas yra e, išorės kurstomų karų spastai, aš jos taip vadinu, tai yra nesimetriškas karas. Ką tai reiškia, kad jeigu palyginsim, kiek kainuotų e, legalios pajėgos ir nelegalios pajėgos, tas santykis gali būti vienas prie šimto, netgi vienas prie tūkstančio. Jeigu paskaičiuosime, kiek kainuoja e, legalias pajėgas ir ne laikyti. Ir jeigu vieni turi e, legalias pajėgas, jiems jos apsina daug brangiau negu tiems, kurie naudojasi nelegaliomis. 90-ame dešimtmetyje Afganistane galime matyti puikų to pavyzdį. Taip pat 2011-2012 metais afganistaniečių ir iraniečių vykdytose veiksmuose. Be to yra, nėra reikalo per tokius karus laikytis savo pozicijos fronte, taigi tiesiog tokį karą galima laikyti, e, vykdyti gerokai ilgiau. Čia aš apie Siriją ir Iraną galiu nebekalbėti, čia jie yra nebeaktualūs ir turime kalbėti apie likusias regiono šalis. Aš norėčiau, aš, aš, ne, aš kalbėsiu apie regionų veikėjus, bet nekalbėsiu apie didžiasias jėgas, pagrindinės jėgas, nes prie jų pereisiu vėliau. Regioniniai veikėjai dalyvauja skirtingais lygmenimis. Kai kurie yra labai pasyvūs, tai yra, pavyzdžiui, Izraelis arba Jordanija, Jie yra labai atsargus, imdamėsi bet kokių veiksmų, jie tiesiog stebi iš pašalies, bet ateityje gali būti, kad jie savo poziciją pakeis ir to reikėtų nepamiršti, sprendžiant konfliktus. Aktyvesni veikėjai yra Turkija, Turkija visada labai aiškiai, garsiai šneka, deklaruoja savo poziciją, aišku, ji yra susijusi ir su pabėgėliais, ji palaiko taip pat Sirijoje įgaliotinius tuos. Ir, bet pati tiesiogiai veikia nedaug. Dar aktyvūs veikėjai yra Saudo Arabija, Junktinė Arabo Emiratai ir Kataras. Taip pat dar vienas regioninis veikėjas, kuris yra labiausiai pareigos, tai yra Iranas ir Hezbollah. Ir Rusija dar įsitraukė tokiu pačiu lygmeniniu visai neseniai. Toliau Iranas kodėl čia dalyvauja? Todėl, kad jis ilgai palaikė ryšius su Asado režimu, nuo 90-mečio tas ryšius palaiko ir Iranas Sirijoje e, nuseniai palaiko legales pajėgas. Ir todėl tuos iš išraskustomus karus jie galėjo gyveninti pakankamai ilgai. Ir be to, uh, Sirijoje konfliktas labai, labai sudėtingas, labai išsiplėtęs. Ir Jemene buvo pradėtas antrasis for, e, frontas ir iraniečiai Sirijoje kovojo su Saudo Arabijos įgaliotiniais ir dabar jau tie įgaliotiniai yra laikomi Irano įgaliotiniais. Taigi spaudimas daromas didžiulis, e, papirkinėjimai nuolatiniai. Bet reikia suprasti, tai, kad kad Saudo Arabija ir Iranas finansinė prasme yra labai pažeidž, pažeidžiami ir be to politinė grėsmė yra didžiulė abiejose šiose šalise. Ir tai būna, kai uh, lėšų ir dėl to įvairiausių konfliktų ir neramumų grėsmė yra didžiulė. Uh, Be to, tarp e, Saudo Arabijos ir e, Amerikos e, sąjungininkų įtampa auga, nes Iranui buvo suteikta parama, kuri, kurios jis pas nebūtų surinkęs. Ir Saudo Arabijos ir JAV įtampa man leidžia kalbėti apie JAV apskritai poziciją ir jų laikyseną. JAV dabar išgyvena artėžius rinkimus, taigi užsienio politika nelabai kam ten rūpi. Ir Vašingtonė buvo pasakyta, kad e, tai jų, JAV politika dažnai yra nenusekli, neaiški ir Susan Rice ir Barack Obamos patarėjai e, laikosi nevienodos linijos ir kągi tai reiškia viena iš linijų, kurios yra laikomasi, tai nesielgti kvailai, kabutėse. Antras dalykas buvo stengiamasi ne. Kita linija yra nekurstyti e, neramumų ten vietoje, o trečioji linija yra išvengti bet kokią kainą teroristinių išpolių prieš pačias JAV. Ir būtent dėl tos terorizmo baimės JAV sudelkė dėmesį dabar į ISIS. Ir jie tiesiog yra apsėsti uh, islamo valstybės, kuri veikia Irane, prie, kai buvo apsėsti Irano prie Asado režimo laiku. Čia be to reikia nepamiršti ir cheminio ginklo grėsmė, grėsmės, kuri buvo ypač didelė Asado režimo metu. Aš sakiau, tas vienas iš tikslų yra nesielgti kvailai. Būtent dėl to politika, kokia buvo suformuoluota oficialiai, yra labai nenusekli. Taigi JAV Saudo Arabijai kėlė grėsmę, su, su Iranu jie taip pat bendradarbiauja, bet nepilnai, taigi jie, jie veikia, bet ne iki galo. Tai tokia yra situacija, kai Regione dabar nėra nei vienos valstybės, e, kuri labai aiškiai ir vienareikšmiškai palaikytų JAV ir būtų aiškiai JAV sąjungininkė. Toliau Amerikos e, įgaliotiniai e, tos marionetės yra nelabai galingos. Ir čia galiu pereiti prie savo kitos pasisakymo dalies yra politikos rekomendacijos. Visų pirma, reikia nepamiršti apie e, fiskalinius išteklius. Ar ES, ar JAV, mes, e, jos abi išgyveno e, fiz, finansinę krizę ir nelabai pageidauja dar skirti lėšų, kad pakeistų situaciją artimuosios rytuose. Kitas dalykas yra tai, kad yra bijomas rizikuoti, nes rizika yra tikrai nemaža, pralaimėjimas gali būti labai skaudus. Šitas regionas yra labai nepastovus ir dėl to e, labai sunku tikrai prognozuoti, kokį rezultatą pasieks, jeigu imsiasi vienu ar kitų veiksmų. Ir todėl labiau e, visi linkia stebėti ir, ir plaukti pasroviui, su, tiesiog žiūrėti, kaip viskas klostys regione ir tiek. Ir todėl aš manau, kad tai reikalingas toks lankstus požiūris. Bet dabar maždaug po šimto metų mes likomės, atskait, laikomės atskaitos taškų tai, kas buvo aktualu prieš šimtą metų. Manau, reikėtų pakeisti dabar požiūrį, nes ateityje reikalai dar labiau keisis ir jeigu Izraelis ir Jordanija keis savo poziciją, jie gali pradėti kurti politi, geopolitinius sunkumus ir tai iš naujo perskirstytų visą e, regiono struktūrą ir mes turime būti tam pasirengę. Dėkui. Dėkoju. Dabar žodis daktarai Katerinai Volčik. Jis yra tarptautinių studijų dėstytoja apie Rusiją Eurazijos studijas Birmingemo universitete turiu Jums pasakyti, kad ponas Liukas dėja negalės pasisakyti, nes jis nuskatik informavo, kad dėl Helmuto Šmito mirties jis turi tam tikrų redakcinių įsipareigojimų. Taigi tiek dabar žodis Jums. Pana Bolčiuk. Ačiū, dėkoju už labai puikų puikia įžanga, dėl to palengvės mano gyvenimas. Jeigu pažvelgtumėme, koks yra Rusijos požiūris į tokius karus, artimajame užsienyje, tai galėtumėme įvertinti kaip mažai rizikos ir daug naudos duodantį strategiją, bent jau teoriškai. De facto situacija yra kur kas sudėtingesnė, rodanti, kad bet koks toks karas turi, yra susijęs tam tikrą riziką, ką matome dabar Ukrainoje. Bet pradėkime nuo bendros apžvalgos. Rusija karinę jėgą panaudojo du kartus Kryme ir Donbaso rytinėme regione Ukra Ukrainoje. Ir tie du veiksmai iš principo buvo panaudoti skirtingais tikslais. Kryme čia yra trys elementai. Pirmiausia yra bausmės elementas, atgrasos elementas ir visų pirma tai yra atkuriamojo teisingumo elementas – ištaisyti istorinės klaidas. Krymas, kalbant apie įvairius metodus, yra labai sėkmingas hybridinio karo pavyzdys, kai įvairių slėptų ir atvirų operacijų mišinys yra panaudojamas ir viskas taip tinkamai sukalibruojama, kad išvengiama numatyto, numatytos ribos peržengimo, neišprovokojama karinė karinė jėga. Taigi puikiai tą suprato Rusija ir už jos ribų buvo suprasta, kad yra sėkmės istorija. Dabar antroji konflikto dalis yra kur kas sudėtingesnė. Čia Artimiausia analogija būtų su kitais užšaldytais konfliktais posovietinėje erdvėje. Ir aš pasakyčiau, kad tai yra neteisinga analogija. Laikas ir tikslai skiriasi ir tai yra labai svarbu. Visi užšaldyti konfliktai vyko iškart po Sovietų Sąjungos žlugimo ir ten yra aiškus teritoriniai ir etniniai komponentai, o Dombase to trūksta. Dombase be etninio komponento yra daugiau nei, praėjęs daugiau nei 20 metų po Sovietų Sąjungos žlugimo ir tai yra karas, kuris pateikiamas kaip pilietinis karas. Tai yra tarsi iš apačios išprovokuotos atitinkamos tendencijos, kurios politiškai veda prie dviejų skirtingų respublikų. Liaudės respublika, aišku, yra paveldėta iš Sovietų sąjungos ir karinė jėga yra naudojama labai ribotai, kad būtų pasiekti tikslai įtikinti tikslinę valstybę veikti pagal įsikišančios jėgos reikalavimus. Taigi karinė jėga yra naudojama tik prireikus tam, kad būtų siekia, siekiama politinių tikslų. O tikslai yra beprecedentiniai, bent jau po sovietinėje erdvėje. Kalba eina apie tai, kad dalis Ukrainos teritorijos yra atskiriama nuo valstybės ir įkorporuojama naujai, naujai, naujai, naujais politiniais terminais. Tai de facto sukuria tam tikrą e, Rusijos protektoratą ar enklavą Ukrainos bendroje politinėje erdvėje. Ir tai yra labai ambicingas, bet ir rizikingas objek, e, e, politinis tikslas. Tai kodėl toks pasirinktas tikslas? Mano manimu, tai yra galimybė sukurti priklausomumą Ukrainos nuo Rusijos. Dabartinė priklausomumas yra daugelypis, tai, ką, ką Ukraina paveldėjo iš Sovietų Sąjungos, ir priekyba, ir energetika, ir politika, visą tai išlugo, nes tai neleido Rusijai įsigyti tos įtakos, kurią jie galvojo gaus akivaizdžiai artimiausioje kaiminystėje. Taigi, toks politinis tikslas sukurti per, perbrėžti sienas ir Ukrainos valstybės struktūras. Tai pavyko tik tam tikra prasme, nes Ukraina ne, nereagavo į Rusijos pajėgų atgrasos elementus palei savo sieną. Taigi, Ukrainoje mes matome, kad yra eskalacija ir deskalacija nuo hybridinio karo perinama prie tokių savanorių. Tai yra riboti kariniai veiksmai, kai prastinė armija yra irgi dislokuojama tik ribotai, ribotam laikui. Tai lyg ir atrodytų, kad yra pilietinis karas, bet taip yra daroma tik tai rusu, rusams, rusų akise, kad jie, nes jie netoleruotų karo didelių kaštų, o Sirijoje čia galbūt tas argumentas nėra labai uh, įtikinamas. Čia tiesiog yra bandoma įtikinti Ukrainą, kad yra pilietinis karas ir kad Ukraina turi peržiūrėti savo teritorinės struktūras ir įtraukti Donbaso regioną jau kitokiais terminais, pagal kitokias sąlygas. Tačiau tartutiniu mastu tai leidžia Rusijai neikti intervenciją, nes čia nereikia jokių pateisinamų argumentų pateikti ir Rusija atrodytų tarsi čia yra taikos tarpininkė. Tačiau strategija priklauso nuo ribotos jėgos ir viskas galiausiai priklauso nuo Ukrainos, kaip Ukraina veiks, kaip reaguos į tuos politinius reikalavimus. Ir tai sukuria beprecedentinį, ambicingą, bet taip pat labai rizikingą situaciją ir strategiją. Kodėl ji yra rizikinga? Pirmiausia, dėl to, kad karinės jėgos naudojimas legitimuoja tuos reikalavimus, įsikišančios jėgos reikalavimus ir naudojama yra jėga, ir tą matėme prieš pat pirmąjį Minsko susitarimą, prieš antrąjį Minsko susitarimą taip pat, kai buvo eskaluota situacija, kai buvo bandoma legitimuoti reikalavimus. Ir dabar matome, kad e, Ukrainoje yra toks pasipriešinimas ir aš nemačiau nei vieno žmogaus iš Ukrainos, kuris džiaugtųsi ir mielai gyvendintų antrąjį Minsko susitarimą. Tai yra faktiškai aklavietė. Minskas 2 Tai yra labai įdomus susitarimas. Jeigu pažvelgtumėme į tarptautinę praktiką, pamatytumėme, kad paprastai pirmiausia yra paliaubos, o po to ilgalaikis detalesnis politinis susitarimas. Kai tu tarpu Minskas 2 ir Minskas 1 su, susiję tuos du procesus į vieną, nes kalba eina apie karinės jėgos naudojimą ir politinį sprendimą kaip po tokį. Taigi kol kas Donbaso konfliktas nėra susijęs su konflikto užšaldymu, tai nėra susijęs su šios teritorijos aneksavimu. Tiesiog kalba eina apie konstitucinių struktūrų peržiūrėjimą Ukrainoje, tačiau tai jau trunka metus. Ir galime sakyti, kad karai gan pigus šiuo atveju, o okupacija yra kur kas brangesnė. Ta matome būtent Donbaso atveju, nes tai, kad tiesiog ta teritorija yra laikoma, vadinama okupuota teritorija Ukrainoje, sudėtinga, nes 2,5 milijono žmonių vis dar ten gyvena, pusė jų yra pensininkai, kuriems pensija nemokama reguliariai. Taip pat žinome, kad valstybės tarnybos teikiamos yra taisomi keliai, dabar net greičiau nei buvo anksčiau, kai valdė Kievo vyriausybė šį regioną. Bet kaštai auga ir turint omenyje stambesnę krizę, to atmesti negalime. Taigi, kyla klausimas, kiek ta įsikišanti jėga yra pasirengusi taikyti karinę jėgą arba siekti mažiau ambicingo politinio sprendimo, kuris per ilgo laiko perspektyvą galbūt ne, neleis pasiekti užsibrieštų tikslų. Tai kalbant apie Ukrainą ir taip pat kalbant plačiau apie posovietinę erdvę, svarbu, kad iki praeitų metų buvo manoma, kad Rusijos, Rusija taikė dvi užsienio politikas. Vieną artim, artim, artimas, artimiems kaimynams, o kita, kit, visam kitam pasauliu. Taigi, jeigu palygintumėme tą užsienio politiką su klaviatūra, tai matytume, kad čia yra dvi klaviatūros skirtingos. Ir dėl to prognozuoti labai viską sudėtinga, bet tai yra įdomu. Ir galiausiai tai, ką matome Ukrainoje, yra, lyginant su kitais visais, uh, įvykiais ir poslinkiai posovietinėje erdvėje. Tai yra kaip ir naujas karinio Rusijos mąstymo modelis, kai tradicinės karinės priemonės, tankai, lėktuvai ir reali, realūs dalykai, kas yra realų Sirijoje, yra derinama su naujais elementais apgavystę ir strateginiu neiškumu. Dėl to situaciją sunku prognozuoti. Ir dėl to taktinė prasme sudėtinga pasėti plačių politinių tikslų. Tai mano rekomendacija būtų ne tik kalbėti apie taktinius poslinkius, bet pagalvoti ir apie platesnius politinius tikslus, kurių siekia įsikišanti ta trečioji šalis. Ačiū. Ačiū. Pradėsime diskusiją. Vengrijos atstovas Žolt Nemet. Atrodo, kad jo nėra salėje atrodo, jis netvyko, ko gero, taip pat dėl iš išorės kurstomų priežasčių. Dėkuliks, festovulis. Pirmiausia, reikia aiškiai pasakyti, kas yra kas. Įvardinti konkrečiais vardais. Iš išorės kurstomi karai yra karai prieš mus, prieš ES ir visą Šiaurės Atlanto civilizacija. Kai kalbame apie Rusijos politiką, mes galime aiškiai matyti Rusijos europinę darbo tvarkę. Ir matyti keletą prioritetų. Tiesiog stabdyti ES plėtrą ir taip pat įtaką po sovietinėje erdvėje užkirsti kelią ES institucijoms imtis aiškesnio, ryškesnio vaidmens, taip pat padidinti ekonominę priklausomybę nuo Rusijos, pavyzdžiui, verslo politikų atstovus, mokslininkus ir taip toliau sustabdyti nuo e, investicijų į šitas valstybės, taip pat sustiprinti ES ir transatlantinius ryšius. Pastarųjų savaičių įvykiai parodė, kad Rusija niekas nepasikeitė, Rusija e, bombarduoja Siriją ir girdime informacijos apie naujus migrantų srautus per Rusiją į Norvegiją. Be to, migrantai atvyksta iš Rusijos prie Norvegijos sienų motociklais. Visą tai rodo, kad Rusija laikosi ekonominės, politinės, karinės strategijos, pagal ją tiesiog silpna mūsų vienybė ir taip pat siekia Europos politinių darbo tvarkę susilpninti arba priversti pakeisti nuomonę dėl sankcijų. ES sankcijos prieš E, Rusija parodo labai mūsų, gero mūsų vienybės pavyzdį. E, šitų sankcijų poveikis ir baimė, kad bus pritaikytos kitos sankcijos, sustabdė Putiną nuo naujos agresijos. Todėl mes turime laikytis savo nuostatų, kurias suformulavome ir mes turime kovoti su politinė korupcija, Taip pat reikėtų užtikrinti skaidrumą finansuojant politinės partijas, taip pat siekti, kad Europai nekiltų koks nors tiesioginis pavojus. Hello. I will speak in uh, Romanian. Aš kalbėsiu rumunų kalba. E, mo... Aš kalbėsiu apie karą Ukrainoje ir įvykius Juodosios jūros regione. ES ir NATO tiesiog negalėjo nieko prieš pastatyti tokiai įvykių raidai. Mes pritarėme strateginiai partnerystiai su NATO ir norėtume turi būti labai svarbi geostrateginė atrama. Padnestrėje ir Osetijoje įšaldyti konfliktai kelia pavojų ne konkrečioms valstybėms, bet ir Europos Sąjungai. Tos valstybės, kurios yra silpniausios, tai yra rytų Europos valstybės ir Rusijos kaiminystėje esančios valstybės, kurios sunkiai gali atsispirti e, iš išorės kurstumiems e, karams. Rumunija turi beveik antrą pagal ilgį sieną su Ukraina, kuri E, yra maždaug 200 km ilgio, todėl labai svarbu, kad šita siena būtų saugi. Όσες ώρες και να μιλούν οι εισηγητές που προηγήθηκαν, kai kalbame apie šitas problemas, mes pamirštame, kodėl jos atsiranda Imperialistai nori kontroliuoti e, rinkas, naftą, naftotiekius, transportą ir taip toliau. Kai kalbame apie išišės kurstumus karus, tai mes tiesiog e, nusėmėme tiesą. Nepasakome, kad šalia imperialistų yra ir vietos regioninės jėgos, kurios turi savo e, priežasčių, kurstyti tokius karus iš išorės. Yra tokių, kurie kovoja vieni su kitais valstybės viduje ir siekia specifinių konkrečių tikslų. Todėl kyla tokie karai. Bet to reikėtų nepamiršti, kad kai kurios grupuotės konkuruoja tarpusavyje. Buvo pasakyta keletą, keletas istorinių faktų koks ryšys tarp Europos, Rusijos, Tarybų sąjungos ir paramos, kuri buvo teikiama Afganistanui? Mūsų švietimo ministrė pasisakė už žmogaus teisės, tačiau pamiršome pasakyti, kad uh, atominis ginklas buvo panaudotas. Vietname. Taigi mes pamirštame daugą. Mes e, pamiršome, kad prieš dešimt metų militaristai įvykdė intervenciją Afganistane ir pa paliko skurdą vargą kitoje pasaulio dalyje. Taigi mes turime kalbėti apie du skirtingo pasaulio reiškinius. E, ačiū, ponė pirmininkė. E, norėčiau pridurti šiek tiek prie to, ką kalbėjo kiti kolegos. Iš tikrųjų, tai, ką šiandien mes vadiname angliškai proxy wars, e, galėtų būti pavadinta ir hybrid wars. Ir apie tai esama gana daug literatūros man asmeniškai labai patinka suomijos iniciatyva e, atlikta analizė e, mums buvo padovanota tokia brošiūra e, šią vasarą helsinkyje kai vyko esbo parlamentinės asamblėjos sesija ir pagrindinis dalykas pagrindinė išvada kurią daro analitikai kad hibridiniai karai nėra kažkas labai nauja istorijoje hibridinio karo to netiesioginio karo elementų būta ir anksčiau ir Lietuva čia galėtų būti pavyzdys, kaip mes buvome okupuojami 40 metais irgi e, apsimetant, kad e, tauta pritarė. Žodžiu, e, tie režisūriniai žaidimai, jie nėra naujas dalykas. Nauja yra ypatingai aukšto lygio koordinavimas koordinavimas tarp civilinių institucijų, netgi tam tikrų visuomenės veikėjų ir e, midijos. Aš labai atkreipčiau dėmesį į tai, kokį vaidmenį vaidina Rusijos finansuojamos medijos e, vakaruose. Žinot, užtenka e, atvažiuoti į kokią nors vakarų Europos viešbutį, įsijungti kanalą puikia anglų kalba kuris e, vadinasi Russia Today, dabar jau jie ir pakeitė pavadinimą, ir tu pradedi suprasti vieną dalyką, e, kad nieko nėra baisesnio už vakarus, nieko nėra baisesnio už jungtinės valstijas. Ir aš įsivaizduoju, jeigu žmonėms plaunamos smegenis kiekvieną dieną šita gražia anglų kalba, tai galima tas smegenis ir išplauti. Ir tas yra daroma. Ir e, mes labai jaučiame e, jų, reiškia, tą propagandos mašiną e, artimajame užsienyje. Tačiau atkreipsiu dėmesį vakarų kolegų, jog tam jau reikalinga, na kaip sakyti, mūsų suvienytų pastangų, E, kad mūsų visuomenės nebūtų suklaidintos. Nes e, tai e, karas prasideda kaip paskutiniai stadijoje. Pagrindinė kova vyksta už žmonių protus ir širdis. Ir mes šitoje kovoje neturime likti pralaimėtojais. Ačiū. Thank you very much. Now... Ačiū. Dabar su mumis yra vis tik tai Edvardas Lukas iš Londono. Jis yra vyriausias ekonomistas. Ir jis yra Vašingtono universiteto atstovas. Ačiū, kad prie mūsų prisijungėte iš Londono ir prašyčiau jūsų pasisakyti, skirsime jums 10 minučių. Prašau. Visų pirma, ponė pirmininkė, ponė Brokai, man didelė garbė galėti kreiptis į Jūs videokonferencijos būdu. Atsiprašau, kad vėluoju, bet e, ponas Helmutas Šmitas e, neseniai mirė ir aš turėjau parašyti straipsnį apie jį internetą. Taigi atsiprašau, kad vėluoju. Trumpai prisistatysiu. Aš gilinuosi į šios klausimus daugiau negu 30 metų. Esu gilinuosi į Sovietų sąjungos veiklą e, šaltojo karo metu. Man buvo labai įdomu tie visi veiksmai, kurie vyko už geležinės užsklandos 80-ame e, dešimtmetyje. Taip pat žvelgiau į tai, kokį, kokį poveikį visą tai turėjo uh, E, žmonių saugumo jausmų net po to, kai tas karas baigėsi. Ir Estijos prezidentas Lenardas Meris labai įspūdingą kalbą pasakė 94 metais Hamburge. Jisai perspėjo apie agresijos užsienyje ir viduje e, grėsmę. Jis tą grėsmę įžiūrėjo e, Rusijoje ir už jos ribų. Tai tiesiog uh, svarbu pabrėžti, kad mes kartais į tą visą agresiją nekreipiame pakankamai dėmesio. Ir dabar turėtume nepamiršti tų, kurie pasirodė esantys teisūs - estai, latviai, lietuviai, lenkai, čekai, slovakai ir panašiai. Jie mus nuolat perspėdavo, o vakarai e, buvo nusiteikę labai ramiai ir į tos perspėjimus nekreipė dėmesio. Ir dabar aš manau, mes turėtume įsiklausyti į tuos žmonės, kurie yra iš, e, kaip aš vadinu, E, kraštinių valstybių. Prisiminkime, ką, ką, ką tik pasakė kolegė iš Lietuvos apie tai, kaip Rusija elgėsi. Šita frazė karas per tarpininkus išorės subjektų kurstomi karai yra labai gera. Ji rodo, kad yra tam tikros galios, kurios dalyvauja kare, bet netiesiogiai, o naudojasi tarpininkais tam, kad galėtų paneigti savo tuos E, karo zonoje vykdomus veiksmus. Jiems tai labai pasiteisina ir jeigu, jie, jeigu sėkmingai tie veiksmai praeina, jie gali sakyti, kad e, taip, tai buvome mes, o jeigu jie nepasiteisina, jie gali tuomet sakyti, kad ne, ne, tai ne mes. Ir be abejo, tiesa, kad e, išorės subjektų kurstomi karai vyko ir anksčiau per šaltąjį karą, Amerika ir Rusija buvo tos dvi šalys Taigi šitos technikos, karinės technikos nėra visiškai naujos, bet kai kalbam apie imperializmą, mes turime e, pergalvoti, kokius žodžius vartojame. Galima, e, e, dažnai yra minima imperializmas ir kai tai sakome, mes turime galvoje Afrikos valstybės ir panašiai, bet yra ir rytų Europos valstybės, kurios irgi kentėjo nuo to imperializmo. Kai kurios dar ir dabar nuo to kenčia. Ir todėl mes dabar turime ypatingą dėmesį skirti tam, kas vyksta Ukrainoje ir kas grėsia iš dalies Baltijos valstybėms ir Lenkijai. Mes vakaruose turime suprasti, ką, veik, ką daro Rusija. Mes dažnai galvojame, kad na, tokie veiksmai yra slaptųjų žvalgybų reikalas, policijos reikalas, E, kitoj vietoj galvojame, kad na, tai yra e, ekonominiai klausimai, vėlgi kultūriniai klausimai ir panašiai suskirstome tos veiksmus į atskiras labai aiškiai apibrieštas kategorijas. Ir be to, pas mus iš tiesų yra taikoma profesinė etika, e, tam tikros taisyklės, kurių laikydamasi mūsų visuomenė funkcionuoja. Ir mes darome prielaidą, kad ir, ir partneriai tokių taisyklių laikosi. Bet kai atsiranda toks veikėjas, kuriame tokių galių suskirstimo nėra, kur yra e, užsiminėjama įvairiausiai veiksla, yra e, žmogus, kuris ryte užsiminė propagandą, per pietus e, neapykantos kurstimų, pavyzdžiui, vakare korupcija ir panašiai. Tai aš tokią situaciją vadinu jungtinę grėsmę Ir man atrodo, kad mes būtent tokią jungtinę grėsmę jaučiame iš Rusijos. Nes e, turime, e, mes esame puolami per tuos komentarus internete, per Gazpromo pareiškimus, per Rusijos e, propagandos mašiną, jų karinės pajėgas. Viskas, visos tos pajėgos iš Rusijos pusės uh, groja tą pačią melodiją, siekia tų pačių tikslų. Ir mes, man atrodo, todėl galime sakyti, kad Rusija veikia pakankamai sėkmingai. Ir Rusija iš tiesų šitą karą laimi, bent jau iki šiol jį laimi ir mes turime tikrai nubusti, atsimerkti ir įvertinti tai, kas vyksta, nes mes daug metų viską neigiame. Ir Rusija tuo metu žengė didžiulį žingsnį pirmin. Jie užsidirbo daugybę purvinų pinigų, taip pat sukūrė e, tam tikrus ekonominės priklausomybės ryšius, jie labai stipriai padidino savo karinius pajėgumus, palyginus su dešimtojų dešimtmečiu. Ir per pastaruosius 15 metų Rusija labai modernizavo savo karinės paėgas. Matėme Ru Sirijoje, kokius, kokios raketos buvo siunčiamos iš Kaspijos jūros, iš tiesų įspūdingi įrenginiai. Jie turi ir gynybinės e, raketas, jie turi specialiasias pajėgas, labai pažangius ginklus, kurie iš tiesų mums kelia didžiulę grėsmę. Taigi Kol mes miegojame, Rusija žengė pirmin. Ir mes anksčiau nebūtume galę net pagalvoti, kad mus gali paveikti Rusijos propaganda. 1991 metais mes buvome 100 procentų įsitikinę, kad šaltasis karas baigėsi, žiniasklaida yra laisva, propagandos tikrai nėra ir negali būti, ir kasgi čia gali būti blogai. O dabar mes pamatėm, kad Rusija vis tik tai sugeba sukurti labai e, subtilų naratyvą, kuris e, gali labai puikiai suklaidinti tą, ką ji nori suklaidinti. Ir mes turime dabar, manau, pažiūrėti į tai, kokias klaidas padarėme anksčiau. Nes viso, visi Rusijos veiksmai iš tiesų buvo paveikus. Matome tą ir, ir e, žiniasklaidos kanaluose, Ir be to, galime tą pastebėti net ir mūsų tradicinėje žiniasklaidoje, kur yra vadinami dalykai e, gana neutraliai ir atrodo, kad e, teigiama teisinga informacija apie Rusiją, bet iš tiesų pasigilinus geriau, tos, tie straipsniai, tos žinios yra dažnai užsakomos ir jos yra, ap, visą tai yra apmokama iš e, Kremliaus. Toliau dėl trečiosios e, energeti, trečio energetikos paketo e, matėme Gazpromo tokį piknaudžiaujantį verslo modelį. Jis yra e, ir toliau taikomas. Ir dabar į Lietuvą, Lietuva puikiai tą mato, Lietuva yra taikomos didžiulės nuolaidos gamtinėms dujoms importuoti ir viena Toliau Lenkija irgi tas pats. Lenkija turi pati savo suskistytų gamtinių dujų terminalą. Bet viskas Europoje yra susiję, nebėra Europoje energetikos salų. Bet vis tiek Rusija vis dar pirmauja. Putinas nuolat imasi iniciatyvos. 2007 metais, kai Estijoje buvo įvykdytas kibernetinis išpolis, buvo naudojami e, e, tarpiniai serveriai ir buvo dėl to neįmanoma pasakyti, iš kur tas išpolis atėjo, ar be to išpolis prieš Gruziją, Pietų Osetiją, Abhaziją. Ten taip pat buvo veikiama per tarpininkus išpolis prieš Ukrainą. Vėl dėl sukurtos Luhansko ir Donetsko tarpinės valstybės, jūs irgi kaip tarpininkai. Taigi Rusija yra sukūrusi labai didžiulę struktūrą, aiškiai sistemą, kaip ji veikia. Ir aš nežinau, ar jūs su manim sutinkate, bet aš norėčiau, kad jūs užduotumėt man konkrečių klausimų, jeigu tokių turite, aš mielai juos atsakysiu. Ačiū. Much, still... Ačiū. Esu informuotas, kad jūs dar stebėsite mūsų diskusijas ir galėsite atsakyti į klausimus. Tai dabar žodis Čolt Nemet iš Vengrijos. Thank you, thank you very... Ačiū. Pirmininkė, norėčiau pasveikinti kolegą Edvardą Lukasą. Dėkoju už labai išsame analizę Aš norėčiau pakalbėti apie tai, kad dabar susidurėme su dviem paraleliniais karais. Ir skirtingai tvarkomės su tais dviem karais. Aš norėčiau pasveikinti Jūs, Elmarai, nes labai svarbu kalbėti apie tuos karus kartu, nes dabar karas Sirijoje, karas Ukrainoje. Ir tai nėra koks tai antrinis klausimas, kaip tie karai tarpusavėje yra susiję, nes jie yra susiję. Ir aš nemanau, kad čia yra koks tai sutapimas, kad Rusijos Ukrainos karo įkarštyje Rusijos lėktuvai pradėjo bombarduoti Sirijoje. Tai nėra koks tai atsitiktinumas. Ir aš manau, kad mes turime labai atidžiai stebėti, kokios yra sąsajos tarptų dviejų karų. Ir pradėtas yra dabar vienos procesas. Puiku, kad ES yra įsitraukusi į vienos procesą. Iranas, Saudo Arabija, Turkija taip pat Bet kaip bus su kitais procesais? Ar pakanka tarptautinio dėmesio karui Ukrainai, Ukrainoje? Ar bus politinių procesų, kurie padės išspręsti Rusijos Ukrainos karą, nes jeigu ne, tuomet turime kažkaip suvokti, kad politinis sprendimas turi būti siekiamas. Rusijos Ukrainos kare. Ir aš norėčiau grįžti prie to, ką pasakė Edvardas Lukasas, kad reikia klausytis draugų fronto linijos šalyse. Jų istorinė atmintis, refleksai mums yra labai svarbus ir mes turime rodyti solidarumą jų atžvilgiu. vienos viršūnių sutikime tarsi apie tai yra kalbama. Tačiau, kai kalbame apie galimą politinį Rusijos-Ukrainos karo ir įtampos sprendimą, čia reikalingi sprendimai, kurių turime nepamiršti. Ir pats svarbiausias principas yra na, ta raudonoji linija yra ta, kad okupuotos šalis tokios kaip Gruzija ir Ukraina neturėtų patekti į pa, tokią padėtį, kai jos nesugebės išsaugoti savo suverenumo ir galimybės apsispręsti dėl savo pačių ateities. Nesvarbu, koks bus pasiektas politinis susitarimas, kartais politiniai susitarimai yra reikalingi, bet manau, kad tai turėtų būti raudonoji linija, kurios neturėtumėme peržengti. Gruzijos suverenumas, Ukrainos suverenumas turi būti išsaugotas. Dėkoju. Ačiū, pirmininkė. Edvardai, aš čia sėdžiu, mes esame sutikę anksčiau džiugu Jūs matyti. Aš suprantu, kad Rusijos agresija Ukrainoje ir Krymo aneksavimas yra visiškai neprimtinas dalykas ir aš smerkiu. Tai ne nuolatos mūsų frakcijos vardu šiame komitete. Ir Europos sankcijos, Europos Sąjungos sankcijos negali būti panaikintos, kol Ukrainos teritorija yra okupuota Rusijos. Ir aš visiškai sutinku su Jūsų analize, kokį Rusija vaidmenį vaidina dabar. Aš mane mane jie bandė, iš manęs bandė paimti interviu, po to aš atsisakė, nes aš kritikavau Kremlių. Ir matome, pavyzdžiui, nacionalinis frontas Prancūzijoje irgi labai gina Rusijos interesų šiame komitete, nors aš aišku suprantu, kad jiems buvo paskolinta nemažai pinigų iš Rusijos bankų Paryžyje. Edvardai, bet jūs visuomet sakėte, kad priešo priešas nebūtinai, ne, neišvengiamai tampa draugu. Uh, Ir mes, kai kalbėjomės, tu, pavyzdžiui, rėmėjai Čečienus kare prieš Maskvą prieš dešimtmetį, nors turiu pasakyti, kad neseniai grįžau iš Kurdistano ir Čečienų teroristai ten yra laikomi pačiais baisiausiais ir pavojingiausiais, jie kovoja už islamo valstybę. Be jokios abejonės yra ir kitų dalykų, Azerbaidžanas prieš Armeniją, Kalnų Karabache, kur irgi turiu pasakyti, kad aš remiu tai, kad Rusija kišasi ir gina Armenijos poziciją, Kalnų Karabacho situaciją ir galiausiai Siriją. Sakome, Asadas blogas, Iranas Rusija jį remia, opozicija yra gerieji šiuo atveju. Saudo Arabija, Turkija remia opoziciją, nors ginklai panašu, kad e, patenka į džihadistų grupės, įskaitant net gal ir pačią islamo valstybę. Uh, Tai užsienio politika be jokios abejonės visuomet yra pilka ir labai sudėtinga, bandant suprasti, kokie yra pagrindiniai mūsų geopolitiniai interesai. Tačiau ar būtų įmanoma atsijėti opoziciją vakaruose, tai yra Amerika, ES ir sąjungininkai nuo to, ką Rusija daro Ukrainoje ar kokią grėsmę jie kelia Baltijos valstybėms, nuo to, ką Rusija galbūt daro Kaukaze, ar ką Rusija bando padaryti Sirijoje ir ar galime dabar kalbėti su Rusija ir aiškiai jums pasakyti, kad mums reikia susodinti visus palei stalą su iraniečiais, saud, saudais, turkais, ES ir JAV, kad būtų išspręsta Sirijos situacija, nes akivaizdu, kad pilietinis karas Sirijoje, visas ekso, eksodas ir visa masinė migracija kelia egzistencinės grėsmės visam ES projektui. Ir kartais mes turime subalansuoti tas dilemas, nes vienas dalykas yra mūsų interesai vienur, kitas dalykas interesai kitur. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti Edvardui už tai, kad įnešė papildomos informacijos į šią diskusiją. Jis paminėjo labai svarbus klausimus. Ne viena ES valstybė narė, mano manimu, neatsispirs informaciniam ir įbediniam karui, tam didžiuliam srautui, kurį mes patiriame iš vienos valstybės. Rusija iš tikrųjų vykdo informacinį karą prieš mus. O mes to tiesiog nesuvokėme pakankamai aiškiai. Išorės veiksmų tarnyba įsteigė specialų padalinį, kuris turi padėti mūsų partneriams ES rytuose E, atsispirti prieš Rusijos informacijos e, e, srautus, kurie tampa nesustabdomi. Tačiau reikalingas ir toks pat padalinys, kuries dirbtų valstybėse narėse ir padėtų valstybėms narėms sustiprinti administracinius gebėjimus vietoje. Mes turime paaiškinti savo visuomeniai, kokią žinę Rusijos politikai siekia perteikti mūsų piliečiams. O šita žinia bauginanti, pavyzdžiui, Ukrainoje išplatinau jenas, kad jaunas vaikinas buvo nukryžiuotas e, Donetske teritorijoje, kurią kontroliuoja Ukrainos pajėgos ir tai buvo padėta taip e, meistriškai. Pasaulis buvo šokiruotas, tiesiog to žinios buvo rastas žmogus, kuris esą buvo liūdininkas ir patvirtino, kaip tai konkrečiai atrodė. Tačiau Nors kiti žmonės sakė, kad jie negalėtų patikėti, kad tai įvyko Ukrainoje, tačiau šita žinia buvo pasklista ji nusėdo žmonių sąmonėje. Jeigu vakarų žurnalistai vadovaujasi tam tikrais instinktais, tai tam tikrais tai tikromis ribomis ir laikosi tam tikrų ribų, tai Rusija tokių ribų visiškai nepaiso ir tiesiog įspaudžia mus į kampą ir mūsų galimybės tampa visiškai nežymios, siekiant atsispirti tam spaudimui iš Rusijos pusės. Ekspertai šioje salėje, Lukas, iš tikrųjų turėtų padėti ES politikams ir NATO politikams suvokti, ką, kokių priemonių reikėtų imtis prieš Rusiją. O jų iš tikrųjų reikia. Ačiū pirmininkė. Aš galvoju, kad išžės kurstomi karai yra pakankamai nauji. Jie jau vyksta kurį laiką ir dažniausiai yra inicijuojami didžiųjų valstybių. Galbūt, jeigu mes net būtume turėję ką prieš pastatyti, tai būtų įvykęs naujas pasaulinis karas. Pirmiausia, reikėtų pripažinti, kad su krize susidūrė valstybės, kurios buvo įkurtos po antrojo pasaulinio karo ir kurios dabar patiria sunkumų. Tai yra pirmas aspektas. Dar vienas dalykas tai yra Junktinių Amerikos valstijų kaip misionieriaus prisimta savo misiją. Iš tikrųjų reikalinga nauja pusiausvyra. Kai kas teigia, kad Europoje vienintelis kelias likęs sukurti tarp Europos ir Rusijos neutrales buferinės valstybės. Ir vadovautis uh, jėgų pusiausvyrą. Tačiau kiti mano, kad vienintelis būdas sumažinti Rusijos ir kitų agresorių apetitą būtų kurti Europoje papildomas apsauginės galės ir kurti ES nuoseklę užsienio politiką, kurios kol kas pasigendama, kadangi nuomonių įvairovė yra per didelė. Dėkuoju. Aš taip pat norėčiau užsakyti keletą pastabų. Norėčiau paprašyti kolegų atsakyti klausimus. Lukas pasakė, kad Rusija dėl dedamų pastangų gali ir laimėti. Tačiau tai būtų trumpalaikė pergalė. Autoritarnis režimas negali sukurti vieningos strategijos, kaip tai daro demokratinės valstybės. Demokratinės valstybės, kur ekonominė ir politinė galios yra atskirtos. Istorija rodo, kad jeigu demokratinės valstybės susivienos, tai netgi patirdamos daugiau aukų jos galų gale laimės, kadangi sugebės susivienis, kadangi pakankamai drąsiai stos prieš autoritarnius režimus. Didžioji Britanija yra puikus pavyzdys. 39-40 metais, nenorėdamas nubrėžti tam tikrų paralelių, atrodė, kad situacija yra labai sudėtinga, beviltiška. Tačiau vis dėlto ji sustiprėjo, ji nugalėjo ir aš manyčiau, tai turėtų būti mums europiečiams pavyzdžių pavyzdžių, kad reikia laikytis bendrų vertybių ir tikėti, kad autoritariniai režimai, kuriems nereikia ilgų parlamentinių diskusijų, anksčiau ar vėliau sužlugs. Todėl mes neturime atsakyti tokios vilties ir turime tikėti, kad ilgainiui mūsų požiūris pasiteisins, jeigu mes tinkamai įvertinsime situaciją, žinoma. Pane Volčiuk pirmiausia atsakysi klausimus. Ačiū labai už įvairias nuomonės. Sureaguosiu. Man atrodo, kad vienas svarbiausių pastebėjimų, kad yra karas prieš Europos Sąjungą. Aš sutinku su tuo, kad asociacijų, asociacijos susitik, susitarimas buvo tas pirmasis žingsnis, kuris paskatino tos e, karinius konfliktus. Ir vis tik tai laisvos prekybos susitarimai yra sudarnėjami visame pasaulyje. Ir dabar staiga pastebėjome, kai buvo imamasi apsaugoti prekybos santykius. Ir kit, kitų būdų nėra ieškoma. Taigi Europos Sąjungos bandymas apsaugoti save Rusijos e, požiūrių yra būtent tai, ką mes darome per asociacijos sutartis, per laisvos prekybos sutartis. Jiems atrodo. Ir dėl to jie bando e, kaišyti pagalius į ratus, mums tarinėjant tokius susitarimus. Nors tokie susitarimai e, yra laikomi 21 amžiaus priemonėmis sutvirtinti ryšius tarp valstybių ir žemynų. Bet dar kas buvo pasakyta, kad yra siunčiamas signalas ir tas signalas yra įsisavintas, kad būtent e, integracija į Europos Sąjungą, toks signalas yra siunčiamas iš Rusijos kitoms valstybėms posovietinėje erdvėje, kad integracija Europos Sąjungoje yra grėsmė joms pačioms. Azerbaidžanui tai yra siunčiamas toks signalas ir Azerbaidžanas yra nepriklausomiausia valstybė, e, turint omenyje jos užsienio politiką ir aš dalyvavau vienose diskusijose apie Rusijos e, hegemonišką elgesį posovietinėje e, erdvėje ir ten buvo pasakyta, kad Rusija yra pasirengusi pasinaudoti ir karinėmis pajėgomis ir ES turi šitą dalyką turėti omenyje. Turime nepamiršti, kaip kito veikėjo veiksmai gali paveikti e, trečiųjų šalių nuomonę. Toliau buvo pasakyta, kad šitie karai per tarpininkus yra hybridiniai karai ir tai nieko naujo. Taip, sutinku, bet mes tas visas pamokas jau spėjome pamiršti, nes mums atrodė, kad mes jau viskas nuėjome į priekį. Ir Junktinėje karalystėje gynybos ministerijos atstovės aš paklausiau apie hybridinius karus ir paklausiau, ar Junktinė karalystė įsigilino šitą klausimą. O jis sako, taip, mes žinom, kad mes turime pagalvoti apie tuos hybridinius karus. Jie yra mūsų sąraše, bet visą laiką atsiranda kokių nors svarbesnių klausimų. Ir kai Kryme buvo įvykdyta tas, kas buvo įvykdyta, e, mums tai buvo tašis teigmena, nors viskas tikrai buvo labai puikiai ten sukalibruota. Ir pati savoka intervencijos ar aneksavimo, aneksijos nebuvo pavartota niekur. Galiausiai prieš paskutinis mano punktas dėl Sirijos ir Ukrainos. Sirija ir Ukraina yra susijusios, jos skirtingos, bet jos ir susijusios dėl to, kad Rusija, per jas Rusija yra, e, bando tapti sąjungininkė vakarams. Sirijoje atrodo, kad neįmanoma išspręsti e, konfliktų be Rusijos dalyvavimo. Ir tokiu būdu Rusija bando pasiekti, kad būtų atšauktos sankcijos ir kad būtų greičiau išspręsta Ukrainos krizė Rusijos naudai. Taigi toks yra ryšys tarp e, Sirijos ir Ukrainos. Rusija e, bando priartėti prie vakarų tokiu būdu. Na ir paskutinis mano pastebėjimas, tai būtų trumpalaik ilgalaikis ir ilgalaikis nederėjimas tarp Ukrainos teritorinio integru, integralumo, vientisumo užtikrinimo ir jo suverenumo išsaugojimo. Tai yra labai įdomi tema ir jeigu Minsko susitarimas bus įgyvendintas taip, kaip jį supranta ir interpretuoja Rusija, tai reikštų, kad Ukrainos integravimasis į ES būtų sustabdytas. Ir aš, aišku, neturiu jokios e, burtų lasdelės, nėra lengvo sprendimo šitai situacijai. Ir sunku suformuoluoti tokią e, poziciją, kuri e, atneštų naudos be jokių aukų. Čia ir baigsiu. Dėkui. Thank you. Um... Ačiū. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad ir tikrai labai norėčiau pabrėžti, kad parlamentas iš tiesų labai aktyviai reaguoja į Rusijos klausimą. Ir kol Baltuosiuose rūmuose nebus naujo prezidento, niekas Vašingtonė nevyks ir negalite tikėtis daug pagalbos iš Vašingtono. Kirtas dalykas, čia norėčiau išsakyti optimistinę pastangą. Tokie karai yra geras dalykas, kaip, jeigu žinai, kaip juos su jais elgtis. Uh, Kiekvienas doleris, kurį ar JAV ar ES skiria tokį, tokiam karui, Rusija tūkstančius dolerių skiria. Ir būtent taip reikia ir elgtis, kuo daugiau Rusija įsitrauks, kuo daugiau išteklių tam skirs, tuo didesni bus kaštai. Ir tai turės įtakos, jeigu energetikos kainos bus mažos ir bus nukreipiamos energijos nuo Rusijos, jeigu energija bus gaunama iš kitur, tai tuomet per ilgalaikę perspektyvą Rusijos situacija iš tiesų bus labai prasta, jeigu to siekia šis parlamentas. Ir aš nenoriu labai ciniškai čia apie tai kalbėti, bet e, žmogiškiai ištekliai ir kiek žmonių aukų tai pareikalauja, tokie karai yra tikrai labai daug. Ir turime menį, aišku, ir migrantų srautus. Žvelgiant į pabėgėlių krizės ekonominius modelius, jeigu teisingai žaidi žaidimą galima BVP regionui padidinti. Ir politiškai sudėtinga tą padaryti, nes šis skirtingos religijos, skirtingos kalbos ir panašiai. Tačiau ekonominė prasme tai yra darbo jėga, darbo jėga, kuri yra gerai išsilavinusi, kurio mielai pasirengusi dirbti, kurti produktus, produktą ir įsitraukti į verslininkystės rytį. Taigi pabėgėliai gali sustiprinti ES, o jos priešininkų susilpninti. Ačiū, ponas Lukas. Trumpai. Pirmiausia, norėčiau Čarlzui Tenokui pasakyti, kad šaltasis karas yra tam tikra gairė. Visoje planetoje šaltasis karas buvo labai netvarkingas Ir mes dažnai remiame režimus ir žmonės, kurie labai nemalonūs. Ir tą darėme tikėdamiesi, kad komunistai dar blogesni. Šaltasis karas Europoje nebuvo nei kiek paprastesnis ir taip yra ir dabar. Na, aš nekomentuosiu ir man nepatinka Kinijos komunistai ar Rusijos valdžia, tai ką jie padarė Čečienį ir panašiai. Kai žvelgiame bendrai situaciją, turėtumėme išlikti neutralūs ir tiesiog kalbėti apie politinius dalykus. Kartais turime daryti sandorius su šalimis, kurios mums nepatinka. O kalbant apie sąjungininkus ir draugus, šalis, nori būti, kurios nori būti kaip mes, viskas priklauso nuo perspektyvių pokyčių. Ir aš čia labai griežtai pasisakau už ukrainiečius ir kitus, kurie sėdi Kremliaus šešėlyje arba ta šalis, kurios yra NATO ir ES jau dabar. Kalbant Azerbaidžaną, Armeniją, aš sutinku. Čia kur kas sudėtingiau viskas yra, bet aš turiu pasakyti, kad aš pasisakau prieš Čečienijos terorizmą, bet norėčiau pabrėžti, kad Čečienijos terorizmo priežastis viena priežasčių yra tai, kaip su Čečienija buvo elgiamasi 10-ame dešimtmetyje, bet tai yra labai sudėtinga problema, Čečienijos problema sudėtinga. Jungtiniai karalystiai, pažiūrėjau, tikrai buvo irgi labai sudėtinga su tuo susitvarkyti. Nereikia čia išlikti naiviems. Toliau visą tai, kas buvo pasakyta apie strateginius ryšius vakarams. Taip, tas yra reikalinga. Ir mano organizacija Vašingtonė SIPA užsakė daug tokių studijų, e, tyrė valstybės toje fronto linijoje, kad būtų pasitelta jų žiniomis, kaip dirbti su ir elgtis su Rusija ir kad tai būtų perduota vakarų sostinėms, kad būtų šviečiami mūsų uh, redaktoriai, žurnalistai, kaip pastebėti tokią informaciją, kaip ją atskirti, kai yra pažinėjimos taisyklės Rusijos. Vakarų žurnalistai tikrai yra mokomi elgti sąžiningai ir e, laikytis tiesos principo. Ir nors kartais, tarkim, vieni ar kiti dalykai yra sudėtingi, pavyzdžiui, MX17. Buvo sakoma, kad galbūt rusai e, numušė ir panašiai ir kiti dalykai, bet tikrai mes vakaruose turėtumėme daugiau čia dirbti. Toliau kitas klausimas, ar mes laimėsime ar ne. Aš tikiuosi, tačiau yra pavyzdžių, kai puikios šalis, puikios idėjos žlugo amžiams. Galime pažiūrėti, kaip buvo su Atenais, Venecijos Respublika ir Romos imperija yra daug pavyzdžių istorijoje šalių, kurie kovojo už savo institucijas ir vertybės, tačiau susidūrė su vietos sunkumais ir galiausiai nepavyko joms. Ir aišku, mes tą skaitome istorijos vadovėliuose. Bet aš nebūčiau taip jau labai ramiai nusiteikęs per ilgesnio laiko perspektyvą, aišku, Rusija susidurs su uh, rimtomis problemomis, bet tos trumpalaikės pergalės kažko, prie kažko tai priveda galiausiai. Ir aš tikiuosi, kad viskas susiklostys sėkmingai, bet mes tikrai turime suprasti, kad e, negalime pražiopsoti šios galimybės. Ačiū. Ačiū. Ekspertams kurie sutiko su mumis padiskutuoti. Dėkoju diskusijos dalyviams. Po pietų mes ypatingą dėmesį sutelkėme į Rusiją ir rytų kaiminystės valstybės. Ryte kalbėjome apie pietų regiono valstybės ir abiem atvejais kalbėjome apie iš išorės kurstomus veiksmus. Mes kalbėjome apie Iraną, Iraką, kurie konkuruoja dėl lyderystės regione. Taip pat paminėjome ir religinės konfliktų priežastis. Tačiau vienai par kitaip turime pripažinti, kad mes turime pažvelgti ir už užkulisių, o nematyti tai, kas vyksta scenoje ir atitinkamai įvertinę tuos užkulisinius įvykius kurti savo strategiją. Tačiau neturėtume sudarinėti tokių sandorių, kurie atneštų naudos mums ir sustiprintų kitus. Ta reikėtų pasakyti, kalbant apie Rusiją, artimuosius rytus, Tai nereiškia, kad mes e, spręsdami Ukrainos klausime turėtume elgtis kitaip arba ją pamiršti. Mes neturime pasukti netinkamą kryptimį. Rusija taip pat turi suvokti, kad e, kovoje su islamistais Rusijos e, interesas yra toks pat didelis kaip ir mūsų. Tačiau tai nereiškia, kad mes turėtume taikyti su įvykiais Ukrainoje, su Moldavijoje, su įvykiais, kurie tiesiog kelia grėsmę tų tautų išlikimui. Tikoju visiems, kas dalyvavo diskusijoje, nacionalinių parlamento atstovams, kurie atvyko į susitikimą su mumis. Iš tikrųjų, šiandien mes intensyviai padirbėjome, ne tik šiandien, bet jau vakar po pietų pradėjome darbą. Labai buvo naudinga pakviesti nacionalinių parlamentų atstovus į mūsų diskusiją. Jie sužinojo, kas mums yra svarbu ir aš manau, kad tai svarbu yra ir jiems. Dėkoju, kad jūs atvykote, sėkmingos kelionės į sostinės arba gražaus vakaro Bruselėje. Bruselėje ir daug, yra daug blogų dalykų, tačiau dėl virtuvės tikrai nesiskundžiama. Taigi, ačiū Jums ir baigiu posėdį. Where's my pen?